Colleagues, please. Kolegos, prašysiu jūsų užimti savo vietas. Let's start uh, second session of our. Pradėkime mūsų tarp parlamentinio posėdžio antrąją dalį. Tai yra Europa 2020 strategijos peržiūra, 2015 metų prioritetai Europos semestro ciklas. Bet prieš tai mes apibendrinkime pagrindinius tarp parlamentinio komiteto posėdžių Ample Budget ir Econ diskusijų santraukas. Taigi, Econ aptarė agresyvę mokesčių politiką, mokesčių sukčiavimą ir vengimą, bei už e, priežiūros institucijų atskaitomybę, ypač bankų sąjungoje. Tai yra du tikrai esminiai klausimai. Ir čia reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių ir Europos parlamentų. Kalbėdami apie pirmąjį klausimą, mes aptarėme mokesčių vengimo ir sukčiavimo problematiką ir kita vertus agresyvę mokesčių politiką. Ir taip pat e, girdėjome iš komisijos atstovo, kaip komisija ketina spręsti šią problemą ES lygmeniu. Kalbėtojai sutiko, kad reikia atskirti mokesčių sukčiavimą ir mokesčių vengimą tai yra nelegali veikla ir taip pat mokesčių, agresyvų mokesčių planavimą ir mokesčių sistemos e, spragų išnaudojimą. Tai kaip ir teisėta, tačiau e, kvesionuojama iš teisinės pusės ir e, iš socialinės pusės. Ir mes aptarėme, kaip šitos klausimus aptart, įspręsti ir kaip galima būtų pakeisti esamą padėtį, patobulinti viską. Kolega pateikė konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, ponas Langenas sakė, kad iš 28 didelių mokesčių mokėtojų moka tik tai 20, 25 mokesčius moka kitoje šalyje. Taigi, jie suranda tą šalį, kur yra maži mokesčių tarifai, bet ne ta, kur yra kuriama pridėtinė vertė. Ir taip pat yra pripažįstama, kad mokesčių srityje priežiūros institucijos turi skirtingą kompetenciją ir skirtingą atsakomybę. E, mes žinome, kad Europos parlamento vaidmuo šioje srityje yra ganėtinai ribotas, tai būtent nacionalinių valstybių institucijų kompetencija, tačiau Europos parlamentas atlieka esminį vaidmenį aptardamas harmonizacijos koncepciją, konvergencijos, bendradarbiavimo. Ir taip pat bendrai yra suprantamas, suprantama skuba E, dėl ko mums reikia iš tikrųjų judėti į priekį. Tad mes e, sveikiname komisijos e, pirmuosius žingsnius šioje srityje, tačiau turėčiau pasakyti, kad mes visi įsipareigojome susitikę kitą met įvertinti naujus pasiekimus. Ir Europos parlamentas pradės savo iniciatyvą, tai yra apklausą. Visgi dar dėl to dar diskutuojame, sprendimas bus priimtas tik tai kitos savaitės pabaigoje. Tačiau um, Europos uh, parlamentas parengs teisinę ataskaitą šiais klausimais ir manau, kad mes turime visiškai bendradarbiauti su uh, nacionaliniais parlamentais, rengdami tokią ataskaitą. Toliau antras klausimas. Mes pripažįstame tai, kad e, sukūrėme bankų sąjungą, yra revoliucija. Ir bankų priežiūra bus vykdama Europos lygmenių. Tad mes turime tinkamai gyvendinti e, visišką atskaitomybę. Ir kalbėtojai e, dabartinę teisinę sąrangą laiko tinkama ir mano, kad tiek nacionalinis, tiek Europos parlamentas turėtų atlikti atitinkamą priežiūrą. Na ir mes kalbėjome, kaip gerinti šitą sritį. Nepriklausomumas yra svarbus, tačiau bet kokiu atveju ir nepriklausomumui, už, už, netgi užtikrinus nepriklausomumą reikia ir patikrinimo, ir atskaitomybės. Tad mes aptarėme kitus elementus susijusius su bankų sąjunga ir poreikį e, išsiveršti iš dabartinės situacijos. Ir, pavyzdžiui, indėlių garantijų klausimą aptarėme ir taip pat kalbėjomės apie dabartinės naujos e, sistemos poveikį ir taip pat visų sprendimų, mechanizmų, kuriuos mes kūrėme poveikį ir kaip tai galbūt susiję su krize. Naujo modelio tikslas yra išvengti e, tos naštos e, permetimo mokesčių mokėtojams bankų krizės atveju. Nes kol kas šioje sąrangoje šito elemento trūksta. Ir mes iš tiesų gal, kuriame tam tikrą bankų struktūrą, tam tikrą reglamentą, e, kuris įspręstų šią situaciją. Tai tiek trumpai apžvelgiau mūsų diskusiją, dabar perduosiu žodį e, Maritai, kuri apžvelgs Empl komitetą. Ačiū ponia Kolteri, Užimtumo komiteto darbas buvo padalintas į dvi sesijas. Pirmiausia, kalbėjome apie užimtumą, užimtumą ir socialinių rodiklių lentelę makroekonominėje procedūroje ir kitas klausimas buvo investicijų planas. Daugelis kalbėtojų pabrėžė, kad yra svarbu kurti darbo vietas, kurios turi būti orios ir kokybiškos. Ateityje, ateities ES negali būti paremta nestabiliomis darbo vietomis, mes negalime konkuruoti su pigia ir nekvalifikuota darbo jėga, ką pabrėžia daugelis kalbėtojų. Marija Delmalangero Martinis kalbėjo apie Ispanijos Senato valstybės administravimą ir apie fiskalinio konsolidavimo reformas per pastaruosius metus Ispanijoje. Ji pabrėžia, kad tiek augimas ir užimtumas e, rodo teigiamas tendencijas Ispanijoje. Tarp kita ko, reikia e, atsižvelgti į jo šalyje įvykdytas rinkos ir struktūrinės reformas. Per klausimų atsakymų sesiją tiek parlamentarai, tiek nacionaliniai e, parlamentai pabrėžė e, tai, kad daugėja e, nes, neužtikrintų darbo vietų, taip pat nulinių valandų darbo sutarčių. Kalbant apie užimtumo ir socialinių rodiklių lentelę, Parlamentarai aptarė poreikį sustiprinti socialinę dimenciją Europos e, ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimenciją ir poreikį įvesti stipresnius socialinės politikos instrumentus, kurie e, susikoncentruotų į e, tinkamas kryptis ir korekcinių veiksmų mechanizmus. Toliau lentelė turi apimti tam tikrus e, tikslus susijusius su darbų kokybė. Tokios pozicijos laikėsi daugelis parlamentarų. Taip pat reikia um, užimtumo ir socialinius klausimus prilyginti makroekonominės klausimams. Toliau, kai kalbama apie e, komisijos investicijų plano poveikį, ponas Edmond Vitprot, e, Lenkijos e, Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas, pabrėžė politinės valios svarbą, e, norint užtikrinti potencialę investicijų plano sėkmę. Airijos parlamento ES reikalų komiteto pirmininkas išreiškė susirūpinimą fiskalinių daugiklių ir įgyvendinimo tvarkaraščių. Kolegė iš užimtumo komiteto buvo optimiskesnė, tačiau norėjo užtikrinti, kad valstybės narės įsipareigotų prisidėti prie fondo ir taip pat e, būtinybę skatinti privačias investicijas. Per klausimų atsakymų sesiją galima buvo pasakyti, kad tiek nacionaliniai e, parlamentarai, tiek e, Europos parlamentarai pabrėžė poreikį užtikrinti, kad Junkerio plano E, plane numatytos investicijos būtų nesusijusios, neįeitų į e, nacionalinio e, deficito mažinimo planą, kad jos būtų nukreiptos į darbo vietų kūrimą ir taip pat jie pabrėžė smulkaus ir vidutinio verslo svarbą. Taip pat jie pabrėžė, kad mes turėtume kurti ne jungtinių valstijų modelį, bet Europos modelį. Tai yra turėtume kurti aukštos kokybės darbo vietas, tai yra tokias darbo vietas, kurios yra vertingos ir mums kaip žmonėms, ir kaip visuomeniai. Marita, Dėkoju Maritai, dabar žodis Žanartui, kad jis pateiktų biudžeto komiteto diskusijų santrauką. Ačiū pirmininkė. Mūsų pasirinkta tema šiai tarp parlamentiniai biudžeto komiteto sesijai e, buvo ES neapmokėtos sąskaitos. Mes pakvietėme tris kalbėtojus, regioninius kalbėtojus iš Ispanijos, iš Lenkijos ir, ir, ir Prancūzijos. Šie trys vietos atstovai, kurie paliudijo tai, ką patiria savo gyvenimo vietoje. Ir jie papasakojo, kokie kiek ši situacija kenkia investicijoms, kadangi ES biudžeto pagrindas yra investicijų palaikymas. Jie pabrėžia, kiek vėluojantis mokėjimai apsunkina e, Europ... naudos gavėjus iš ES fondų, taip pat MVI, e, tyrimų laboratorijos nuo to kenčia ir kitos įmonės. Ir tie vėluojantis mokėjimai e, kenkia mūsų pagrindiniams tikslams, tai yra augimui ir užimtumui. Be to, jie kenkia piliečių pasitikėjimui, investuotojų pasitikėjimui Europą. Galima teikti, kad tai taip pat skatina neigiamą ES įvaizdį ir jeigu pateiktume vaiz, vaizdinę tokią mm, grafiką, kaip tas pasitikėjimas kito, tai praėjusios vasaros vaizdas būtų tikslus. Taip pat girdėjome, kaip šie pranešiai pasakojo, kaip e, dėl to kenčia ir veiklos vykdytojai ir todėl reikia sustiprinti santykius tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Nacionaliniai parlamentai tik retomis progomis e, e, dalyvauja ir kontroliuoja nuo savų vyriausybių vaidmenį, sprendžiant dėl ES biudžeto. Ir todėl jų pareiga yra priminti vyriausybėms, kad jos irgi yra atsakingos už tuos vėluojančius mokėjimus. Taip pat dabar peržiūrint daugiametę finansinę programą, tai yra tam tikra prasme porinkiminė revizija, nes ta programa buvo patvirtinta prieš e, parlamento e, kadencijos pradžią. Taigi, reikia pasinaudoti šią progą ir e, panaikinti šią tendenciją, nes 2010-aisiais tokių vėluojančių mokėjimų buvo 5 milijardai, o, e, o, o 14-ais 25 milijardai. Taigi reikia priimti politinį sprendimą, atsakomybės sprendimą. Ir vyriausybės turi žinoti, kad tokie vėluojantis mokėjimai yra jų valstybių, vyriausybių priimtų sprendimų pasiekmė. Reikia vengti, kad ateityje susidarytų tokia situacija. Taip pat reikia peržiūrėti programų ir projektų skaičių. Taip pat reikia pagalvoti prieš finansuojant programas apie tai, kokią pridėtinę vertę jos atneš uh, E, pagrindiniams mūsų tikslams. ES turi nusi, atsargiai nusibriežti savo prioritetus ir jų neišsklaidyti. Taip pat reikia numatyti tam tikrą lankstumo laipsnį ir reikia taip pat atsižvelgti į esamą situaciją ir biudžeto apribojimus. Taip pat reikia pakeisti tą dabartinę biurokratinę paskirą fragmentišką ir labai sudėtingą kontrolę, kuri yra nenusekli, optimizuojant kontrolės sistemą. Reikia nepamiršti, kad ir nacionalinės administracijos turi kontrolės atsakomybę. Ir vidutinio laikotarpio sprendimas yra tas, kad reikia remtis nuo savų išteklių sistema ir taip pat reikia laukti Mario Monti grupės sprendimų ir pasiūlymų. Peržiūrint, taip pat artėja laikas, kai bus peržiūrėta Europos 2020 strategija, taip pat semestro strategija. Ir Mes turime daug taisyklių, bet mažai europinio masto instrumentų, kurie mums leistų išspręsti nesumokėtų sąskaitų sistemą. Ir šią problemą reikia skubiai spręsti. Šitą parlamentinė konferencija turi prisidėti, išskaidant bet kokį nepasitikėjimą. Europa negali eiti į priekį be pasitikėjimo o nepasitikėjimas išliks, kol nebus apmokėtos sąskaitos. Ir šis investicinis 315 milijardų eurų investicinis planas mus dar sėkiai įpareigoja laikytis savo prisimtų įsipareigojimų be jokio delsimo. Dėkuoju Žanai. Dabar pradėsime plenarinę sesiją apie ES 2020 strategijos peržiūrą ir taip pat 2015 Europos semestro prioritetus. Taigi norėčiau pirmiausia pasveikinti komisijos vicepirmininką atsakingą už darbus, saugimą ir investicijas, Jurgį Katainen. Dėkoju, kad atvykote į šį tarparlamentinį susitikimą. Ir todėl žodį dabar suteiksiu Jums. Mr. President, Ačiū pirmininkė Goltieri. Man teko tikrai didelė garbė ir privilegija būti pakviestam į tarparlamentinės savaitės renginį ir su jumis padiskutuoti įvairiais svarbiais klausimais susijusiais su Europos strategija 20 metams ir Europos semestru. Aš iš karto norėčiau jūs atsiprašyti už tai, kad negalėsiu pasilikti su jumis per visą plenarinę sesiją, nes turiu kitų įsipareigojimų, bet tikrai esu pasiryžęs su jumis ir toliau tęsti dialogą. Savo ruoštų taip pat norėčiau pasakyti, kad man be galo malonu matyti tiek daug e, narių iš nacionalinių parlamentų. E, Europos strategija 20 metams nubrėžia gairias ilgam keliui. Jau yra įgyvendinama strategija Horizontas 2020. Tai jau mums dabar duoda pamokų. Šiuo metu komisija užsiema strategijos peržiūrą. E, turiu pasakyti, kad likščiol e, pažanga siekiant strategijos tikslų buvo labai nevienoda. Pavyzdžiui, yra tikslai švietimo, klimato kaitos ir energijos e, srityje. Ir čia jau pasiekta pažanga, dėje nebuvo užsibrėžta jokių tikslų mokslinių tyrimų, skurdo mažinimo ir panašiose srityse. Kai kurios valstybės narės netliko tinkamų ekonominių reformų e, ir dėl krizės jos dabar itin atsilieka e, įgyvendindamos tikslus. Yra būtina skatinti investicijas, užtikrinti finansų konsolidaciją, nes tai padeda e, kurti darbo vietas, skatina užimdumą. užimtumą. Leiskite pasakyti, ką mes skatiname daryti toliau. 2014 m. pavasarį komisija paskelbė komunikatą įvertindama Europos strategiją 2020. Įvertinome e, likščiol pasiektą pažangą e, siekiant e, strategijos Europo 2020 tikslų. Po to komunikato prasidėjo viešosios konsultacijos. Jos vyko praeisiais metais nuo gegužės iki spalio mėnesio. Ir e, buvo norėta atsižvelgti į visų tų nuomonę, kas dalyvauja įgyvendinant šią strategiją. Taip pat buvo svarbu pasikeisti geriausią turimą patirtimį. Komisija gavo e, maždaug 800 atsakymų tų viešųjų konsultacijų metu. Anksčiau komisija buvo suplanavusi pateikti uh, 2020 e, m. strategijos peržvalgą, apžvalgą 2015 m. pavasarį. Dabar komisija pagalvoja, kad vertėtų pasvarstyti viską šiek tiek ilgiau ir šiek tiek vėliau pateikti pasiūlymus dėl strategijos peržiūros. Taigi tolimesni žingsniai bus tokie. Europos komisija pristatys uh, trumpą e, svarbiausių su viešosiomis konsultacijomis susijusių faktų ir rezultatų apžvalgą. Įvertinsime e, dabartinę padėtį siekiant strategijos Europą 2020 tikslų, o vėliau komisija pateiks pasiūlymus dėl e, strategijos peržiūros. Artimiausi mėnesiai bus labai svarbus ieškant ekonominio modelio ateinantiems metams. Ir dėl to yra būtina palaikyti dialogą tarp institucijų ir visų susijusių pusių. Europos parlamentui nuo pat šios strategijos pradžios teko labai svarbus vaidmuo. Europos komisija tikrai tikisi, kad ir toliau bus dedamos visos pastangos įgyvendinant šią strategiją. Dabar pereisiu prie Europos ekonomikos e, e, ciklo. Tai irgi yra e, vienas iš svarbių instrumentų susijusių su strategija 2020. Vėliau e, mano kolegos plačiau pakalbės apie šį semestrą. Aš tik pakomentuosiu semestro ryšius su investicijų planu. Lapkričio 28 dieną e, mes siūlėme, patikime pasiūlymą, kur Sakėme, kad reikia sutelkti dėmesį ties investicijų skatinimu, struktūrinių reformų spartinimu, o taip pat ir ties e, fiskaliniu konsolidavimu. Taip pat mes jau pris, esame pristatę naują komisijos pasiūlymą e, dėl e, Europos ekonominio semestro pagerinimo. Dabar dėl investicijų. Investicijų planas yra susijęs su Europos investicijų banku, tai yra vienas iš svarbiausių investuotojų. Mes e, laukiame diskusijų apie e, reglamentą susijusiu su Europos investicinio banko dalyvavimu šiame procese. Suprantu, kad ir valstybėms narėms tai yra labai svarbu, norint e, skatinti investicijas. Mes siekiame, kad būtų skatinamas investicijos iš vieš, viešojo ir privataus sektoriaus. E, tai ko gero ypač aktualu e, e, toms valstybėms narėms, kur dabar e, yra daug spragų investicijų srityje. Taip pat reikėtų toliau tęsti struktūrinės reformas susijusias su vidaus rinkos plėtimu ir stiprinimu. Mes jau visi žinome, kad energijos sąjunga ir skaitmeninė vidaus rinka e, tikrai yra labai svarbus e, klausimai. Ir šioms rytims teks didžiulis vaidmuo gyventinant Europos semestro tikslus. Baigdamas noriu pasakyti, kad Europos komisija su nekantrumu laukia išgirsti jūsų nuomonę. E, Mes žinome, kad Europos parlamentas labai domisi Europos semestru, o taip pat ir Europos strategija 2020 ir kad jau praeitie įnešė didžiulį indėlį į šios procesus. Ačiū. Katainen. Ačiū visie pirmininkui Katainen. De, deja, Marian Tysen negalėjo dalyvauti dėl sveikatos problemų. Taigi mes iš karto pradėsime antrąjį mūsų žingsnį. Tai yra pranešėjų pasisakymai ir pirmiausia suteiksime žodį ekonomikos komitetui, komiteto pranešėjui e, žodį dėl AGS. Norėčiau pasakyti e, komisarui Katainin už tai, kad Mes tikrai labai siekiame reglamentuoti EFIS ir tikrai labai lauksime ir jūsų indėlio, tačiau bet kokiu atveju mes stengsimės, kad šitas reglamentas būtų patvirtintas laiku. Ir be abejo mes lauksime jūsų bendradarbiavimo. Įgyvendinant šitą planą ir e, ryto mes jį aptarinėsime ryte. Pirmiausia, e, Darius Ruzatį. Tai yra ekonomikos komiteto pranešėjas apie e, Europos semestrą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui Katainen už tai, kad apžvelgėte mums Europos semestrą ir jo sąsajas su Europa 2020 strategija. Aš buvau šešėlinis pranešėjas, kai rengėme ankstesnį pranešimą apie šalims pritaikytas rekomendacijas. O dabar aš esu pranešėjas dėl šios aptarimos temos. Dabar, kalbant apie politikos koordinavimo instrumentą, kokios yra pagrindinės problemos įgyvendinant jį? Kaip jūs sakėte, šiame naujame ekonominės valdysenos uh, cikle 2015 metais pirmiausia turėtume sutelkti dėmesį į naujus kylančius e, iššūkius. Tačiau taip pat į naują, naujus politinius iššūkius susijusius su tam tikrų valstybių narių atskira situacija. Be to mes turėtume pas, išmokti, pasimokyti iš e, ankstesnėme cikle patirtų pamokų. Tai yra kad e, netaip jau tobulai atskiros valstybės įgyvendina šaliai pritaikytas rekomendacijas. E, CSR efektyvumas yra ribotas ir tik tai 9 procentus valstybės narės įgyvendino 2013 metais. Savo pranešime Europos parlamentas paragino valstybės narės e, daugiau įgyvendinti šias rekomendacijas ir e, protingai patarė toms šalims, e, kurios susituria, susiduria su atitinkamomis problemomis. Mes turėtume e, tarptautiniu mastu geriau bendradarbiauti, mobilizuojant politinį kapitalą, taip kaip numatyta rekomendacijose. Metinis, metinė augimo ataskaita, kurią e, prieš porą mėnesių paskelbė komisija, atskleidžia ekonominę valstybių narių politiką. Aš tikiuosi, kad Europos parlamente mes susitiksime dėl komisijos integruoto požiūrio, nors nepaslaptis, kad e, skiriasi e, įvairios nuomonės šioje krizėje. Nepaisant to, daug kas pritarė tam, kad komisijos primtas trijų ramščių modelis yra tinkamas. Investicijų ramstis reikalingas siekiant susitvarkyti su pasitikėjimo deficitu, atgauti pasitikėjimą. Mes kaip ir uždarame rate, nes jeigu nėra investicijų, yra lėtas augimas, o dėl to yra mažas pasitikėjimas, ir tai reiškia, kad yra mažai investicijų. Taigi labai būtina išeiti iš šito užburto rato ir komisija tikrai um, žada šitą užburtą ratą įveikti. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurios turi pakankamai fiskalinės erdvės ir atitinkamas struktūrinės um, reformas, kurios turi rimtą pagrindą ekonominiam augimui. Ir be abejo, šitos valstybės narys yra geresnėje padėtyje ir siekia gauti ir gali gauti naudos iš fondo. Tačiau ir kitos valstybės narės turi ambicingai siekti uh, suefektyvinti savo darbo rinką, sukurti geresnę užimtumo politiką, reformuoti savo socialinės sistemas, tarp jų ir pensijų sistemą, taip pat užtikrinti atskaitomybę, tvarumą ir sažiningumą. Taip pat pabrėšiu, kad kai kuriuose pakeitimuose, kurias mes siūlome pranešime, mes labiau pabrėžiame smulku, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. jos turėtų e, gauti naudos ne tik iš EFSI, bet ir iš alternatyvių finansavimo e, šaltinių, pavyzdžiui, rizikos kapitalo ar e, kredito institucijų. Ir tai ypatingai svarbu smulkiam ir vidiniam verslui. Taip pat buvo svarbios kitos dvi nuomonės tik dėl to, kad pagrindinė fiskalinio konsolidavimo užduotis yra atstatyti pasitikėjimą valstybėse narėse, nesumažinant ir nekontroliuojant, e, nesumažinant kontrolės per dideliam e, įsiskolinimo lygmenį. Galiausiai struktūrinės reformos, kurios yra trečiasis augimo, metinio augimo metinės augimo ataskaitos ramstis yra e, svarbus, nes jos sudaro sąsąją, nes tai sudaro sąsąją su Europa 2020 strategija, o šaliai pritaikytos įgyvenina šaliai pritaikytas re, e, rekomendacijas, komisija tiesiog e, praneš valstybėms narėms, kokias reformas jos turi įdėkti, kad pasiektų 2020 m. strategijos tikslus. Jie yra politiškai saistantis, neteisiškai. Tačiau buvo nutarta ES lygmenių ir tam pritarė visi Europos lyderiai, kad reikia e, šias rekomendacijas vykdyti. Ir aš tikrai labai lauksiu Europos komisijos trumpalaikės trukmės peržiūros nes kol kas, kiek žinome, ne visos šalis tiek pasistumėjusios į priekį, kiek e, kitos. Yra labai daug e, vėlavimų, o to neturėtų būti. Valstybės narės reiktų paraginti paspartinti procesą. Ir baigdamas pasakysiu, kad Europos semestras be abejo yra svarbus ekonominės valstysenos komponentas. Mes vis dar jį tobuliname. Tačiau žinome, kad šitas instrumentas nėra toks e, ilgas. Jis užtikrina geresnį ekonominės politikos koordinavimą. Europos semestras dabar nėra tobulas, tačiau tai yra geras, gera priemonė ir aš e, e, pritariu komisijos pasiūlymui jį suderinti ir sustiprinti, padaryti lengviau panaudojama. Valstybių narių atsiliepimai taip pat gali būti naudingi ir padėti daugiau įtraukti nacionalinius veikėjus. Ir tai buvo paskutinė mano mintis, tai yra poreikis sustiprinti nacionalinę atsakomybę. Turime vis paraginti šį, šią veiklą pačioms valstybėms įgyvendinti. Tai neturi būti primesta priemonė, e, manom, kur, je, jos nereiktų laikyti kaip kažkokiu sunkumu našta. E, tiek vyriausybės, tiek nacionaliniai parlamentai turi prisimti už tai atsakomybę jausti, kad jie už tai yra atsakingi. Todėl mm, viena iš mūsų rekomendacijų šiame pranešime yra įtraukti nacionalinius parlamentus ir didinti jų vaidmenį. Ačiū. Dėkuoju dar ir Siriozatį. Dabar žodį suteikiu užimtumo reikalų komiteto pranešėjui, ponui Seržio Gutierės Prieto. Gracias, presidente. Es verdad que el semestre Ačiū pirmininkė. Taip. Europos semestras nėra pats svarbiausias makroekonomikos koordinavimo instrumentas Europoje. Tai yra vienintelis instrumentas, kurį turime. Tačiau man atrodo, kad jį išnaudojame nepakankamai mes nepakankamai koordinuojame ekonominės politikas ES viduje. Mums taip pat reikia daugiau dalyvavimo iš nacionalinių parlamentų. Taip pat trūksta demokratinio legitimumo. Su tuo visi sutinkame. Ir tai nebus išspręsta per vieną posėdį, kaip kad šiandien. Reikia kad šis demokratinis legitimumas būtų įtrauktas kaip vienas iš pagrindinių aspektų nuo pat pradžių, kai komisija pateikia pasiūlymą, ji turi iš karto užmėgsi dialogą su parlamentu ir valstybėmis narėmis. Dar prieš e, valstybėms narėms pateikiant savo nacionalinės programas, jas turi patvirtinti nacionaliniai parlamentai, dar prieš jas nusiunčiant į Europos komisiją. E, daug ką galima tobulinti šiame procese, užtikrinant, kad nacionaliniai parlamentai taip pat jaustusi esą proceso dalimi ir kad būtų padidintas e, demokratinis legitimumas ir veiksmingumas, nes dabar, pamirždami nacionalinius parlamentus, mes žengėme žingsnį atgal ir tik tai kenkiame viso proceso veiksmingumui. Todėl esu tikras, kad kad šį dalyvavimą reikia stiprinti. Mes norėjome parengti pranešimą, kuris būtų naudingas ir kuris padėtų skatinti ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Praėjusiais metais augimas buvo šiek tiek daugiau nei 0 procentų ir darbo vietų nebuvo daug sukurta. Nedarbo lygis tik keliais procentiniais punktais žemesnis nei anksčiau. Be to, Europos piliečiai mano, kad šis ekonomikos atsigavimas yra nesažiningas, kadangi e, neligybė nemažėja. Ir dėl to šis mūsų rengiamas pranešimas remiasi keturiais ramščiais. Turime užtikrinti, kad ES būtų daugiau stimuliavimo, reikia būti ambicingesniems. Taip pat manome, kad stabilumo ir augimo pakte numatytos reformos yra svarbios, tačiau e, manome, kad taupimo yra per nelik daug, fiskalinis konsolidavimas taip pat yra per stiprus, tai reikia peržiūrėti. Todėl pranešime sakoma, sakoma kad reikia siekti daugiau lankstumo. Mes klausėme, ar fiskalinis konsolidavimas prisidės prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Taip pat teigiame, kad reikia peržiūrėti visą struktūrinių reformų strategiją, ypač tų reformų, kurios yra susijusios su užimtumu, kadangi ankstesnė komisija bandė iš pat pradžių e, sustelkti vien tik tai ties taupimu ir po to vėliau pereiti prie struktūrinių reformų. Tačiau bendrasis vardiklis yra cikliškos priežastys. Ir todėl abi šios strategijos pusės dar labiau didino neligybę. Todėl mes dabar norime pasižiūrėti, kurios, kokios struktūrinės reformos, reformos būtų naudingos Ar jos sukurs ciklišką poveikį, ar jos padės sukurti darbo vietas, ar, ar jos kaip tik priešingai sukurs dar daugiau neligybės. Struktūrinės ir darbo rinkos reformos buvo laikomos pagrindinė paradigma, kuriant darbo vietas. Mes taip nemanome. Mes manome, kad svarbus yra ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, investicijų politika. Ji taip pat prisidėtų prie darbo vietų kūrimo. Tačiau susidurėme su nuolatinė prieštara kai kurie Europos komisarai atsakingi už ekonomiką, kiti už užimtumą ir socialinius reikalus. Nes pavyzdžiui, labai daug dėmesio kreipiama į struktūrinės užimtumo reformas, tačiau užimtumo komitetas kelis įkius jau yra sakęs, kad šios darbo rinkos reformos turi kelis neigiamus poveikius. Pavyzdžiui, neigiamas mūsų rinkos, darbo rinkos fragmentavimas. Pati komisija pripažįsta, kad daugiau nei 51 procentas sukurtų darbo vietų nepadeda Europos darbuotojams iškopti iš skurdo dobės. Taigi 51 procentas naujų darbo vietų ES nepadeda perski, padidinti lygybės, kad piliečiai galėtų gyventi oriai E, ir iš savo darbo vaisių. Buvo mažinami atlyginimai, todėl sumažėjo suvardojimas. Ir todėl atsigavimas po krizės yra labai netoligus. Be to yra neligybė tarp kartų kyla problemų darbuotojams, kurie tik bando įeiti į darbo rinką. Jų situacija yra netolygi tiems, kas jau seniai dalyvauja darbo rinkoje. Reikia užtikrinti, kad visuomenės, visi visuomenės piliečiai jaustųsi tos visuomenės lygiaverčiais nariais. Taip pat reikia pagalvoti ir apie socialinį modelį taupimo politika pakeikė, pa, pakenkė ir jam. Todėl reikia atkurti socialinį modelį, kad jis padėtų taip pat kovoti su skurdu, neligybė ir populizmu bei euroskepticizmu. Tai yra didžiulės problemos, su kuriomis dabar susidurėme visoje Europos Sąjungoje. Negalime paneigti, kad pokyčiai tikrai Europos politikoje yra ryškus per pastaruosius mėnesius, tačiau mes norime užduoti klausimą, ar šie pokyčiai mums padės greitai išsikapanoti iš krizės duobės, kadangi mano, man susidarė įspūdis, kad Junkerio komisija daro viską, ką gali, kad iš recesijos komisija Europą ištrauktų, bet e, mums jie kaip nepavyksta iš, iškopti iš tos krizės. Taigi turime veikti ryštingiau. O kai dėl investicijų plano, bet, bet to, kas buvo jau sakyta, ar jo užteks, e, ar tai pakankamas įrankis, man atrodo svarbu, kad tos investicijos būtų pakankamai rizikingos, todėl kad nenorime, jog tos investicijos būtų daromos e, ten, kur jos ir taip kur jų ir tai bus sulaukta. Mums reikia, kad tos investicijos vyktų regionuose, kur, kur, kur jos atneštų tikrą vertę, kur būtų sukurtos darbo vietos ir padidintas ekonomikos augimas. Negalime leisti, kad tos investicinės programos tiesiog pakeistų kitas, kurios būtų vykdomos bet kokiu atveju. Taip pat reikia užtikrinti, kad MVI e, galėtų gauti kreditus Taip pat reikia pagalvoti apie privataus sektoriaus skolų restruktūrizavimą. Taip pat manome, kad svarbu siekti aukštos kokybės darbo vietų su geru darbo užmokesčiu, nes tai taip pat yra augimo skatinimo priemonė. Be to, reikia atnaujinti diskusijas vykusias, kai Junkerio komisija buvo inauguruojama būtent diskusijas dėl visos Europos minimalios algos. Manome, kad yra problemų dėl to, kad kai kurie žmonės priversti dirbti nepilnu etatu, nors ir norėtų dirbti pilnu etatu. Jų socialiniai poreikiai nėra pilnai patenkinti. Tai taip pat yra problema. Taip pat pastebime, kad yra ir kitų darbo vietų, kuriuose darbo užmokestis pernelyg aukštas. Taip pat ir su mokesčiais kyla problemų. Ir baigiant norėčiau pasakyti, kad Europai, Europoje reikia atkurti socialinę dimensiją, apie ją šiek tiek primiršome todėl reikia ją sugražinti. Ir baigdamas pasakysiu, kad pokyčiai vyksta, juos tiesiog reikia konsoliduoti ir užtikrinti, kad jie būtų ambicingesni. Dėkoju. The... Labai ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį Andrėjas Švab. Jis pristatys nuomonę savo iniciatyvą apie uh, vidaus rinkos e, valdymą įkventinant Europos semestrą. Nuomonę parengė IMKO komitetas. Ačiū. Ačiū gerbiami kolegos. E, Europos semestro diskusijos yra paremtos daugeliu bendrų politinių paskatų ir e, esminis e, principas yra mes tip, turime užtikrinti augimą ir patvirtinti priemonės ir tam Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turi kartu bendra, bendradarbiauti ir priimti sprendimus bendrai dėl bendrosios rinkos, bendrosios rinkos valdysenos ir aš esu dėkingas už tai, kad mano kolega Gutierrez prisak, išsakė daugybę priemonių ir pasakė, kad valstybės narės turi priimti teisės aktus, kuriuos e, priėmė taryba, e, kurie kart, bendru sprendimo prieimimu buvo patvir, bendro sprendimo prieimimo būdu buvo priimti. Tai valstybės narės turi tuos teisės aktus įgyvendinti. Ir e, iš to naudos gaus bendroji rinka ir valstybės narės. Ir Europos komisija tvirtina, kad e, taip galima būtų generuoti papildomus 2 procentus augimo, jei e, tačiau, aišku, valstybėse narėse būtina įgyvendinti atitinkamas struktūrinės reformas ir priemonės. E, kalbant apie Europos semestrą, tai turime pris, pasižiūrėti iš Europos e, teisėkurininko pozicijų. E, mus stebina tai, kad mes Europoje turime daug bendrų e, galimybių, tačiau jos nebuvo išnaudotos pakankamai. Ir todėl norėčiau pritarti mūsų pranešėjai, kuri čia nedalyvauja, kad bendroji rinka atlieka mums labai svarbę vaidmenį Europos semestro kontekste. Ir E, mes turime tiksliau, e, pri, tiksliai pripažinti, ar, e, kad valstybės narės, nesvarbu iš kokios Europos dalies jos bebūtų, iš tiesų turi perkelti Europos teisės aktus su tuo tikslu, kad bendroji rinka piliečiams atneštų naudos. Taigi mes tą ir turime patikrinti ir bendrasis, bendroji valdysena turi būti įvykdym, įvykdyta taip, kaip numatyta Europos semestro rėmose, mes tą remiame ir mes labai tikimės, kad tai pavyks visiems padaryti e, dudinės trukmės perspektyvoje kartu su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu. Ir tikrai yra labai neblogai keistis nuomonėmis apie makroekonominius klausimus Europos lygmenių. Ir tokiame komitete mes turėtume labai konkrečiai aptarti tuos klausimus klausimus, kodėl konkrečios valstybės narės e, neįvykdo Europo, e, ne, neįgyvendina Europos bendrosios rinkos e, mechanizmo taip, kaip turėtų būti įgyvendinta, nes tai galiausiai generuotų augimą ir tą augimą mes galėtume išnaudoti. Ir apie tai ir, ir prie to labai smarkiai gali pristėti Europos semestras. Ir daugelis valstybių narių apie tai labai rimtai pasisakė. Ačiū. Thank you. Now we can... Labai ačiū. Na, dabar galime pradėti diskusiją. Jau 11 narių e, pasiprašė įtraukiami į sąrašą, kalbėtojų sąrašą, bet turime dar laiko. E, galime įtraukti ir daugiau e, asmenų į kalbėtojų sąrašą. Tiesiog užpildykite e, kalbėtojo kortelę. Ačiū pirmininkė. Europos semestras yra vienas iš svarbiausių instrumentų numatytų Europą 2020 strategijoje, siekiant įgyvendinti, siekiant, siekiant kad valstybės narės įgyvendintų tuos instrumentus arba savarankiškai, arba bendradarbiaudamos. Šiandieną Europos semestre yra keli nepakankamai pabrėžti aspektai. Nepakankamai yra viešų diskusijų apie Europos semestrą ir jisai nėra pakankamai politizuotas centralizuojamas, jis per daug technokratiškas, e, per daug individualus. Ir e, Europos argumentai disku, nacionalinių lygmenių faktiškai e, diskusijose nefiguruoja. Ir dėl to kai kurios nacionalinės valstybės iš esmės vos ne uh, ginasi nuo Briuselio, uh, taip sakant, primetamų nuostatų. Uh, Aš manau, kad e, šioje probleminėje srityje Europos semestras galėtų tapti geresnis, e, geriau įtraukiant nacionalinius parlamentus. Ir todėl aš manau, kad e, reikia pasiūlyti štai ką. Pirmiausia, Um, metinė augimo ataskaita ateityje turėtų būti priimama bendro sprendimo prieimimo uh, būdu tarp tarybos ir Europos parlamento. Ir reikia sustiprinti nacionalinio Europos parlamento diskusijas. Kita vertus, aš sustiprinčiau nacionalinių parlamentų vaidmenį nacionalinių reformų programoje, uh, nes dabar uh, reiktų aptarti šitą klausimą nacionalinių parlamentų, Europos parlamentų plenarnės sesijas. Ir taip pat manau, kad nacionaliniai parlamentai turėtų palaikyti tiesioginį stipresnį kontaktą su Europos komisija. Ir ne tik kalbėti apie nacionalinius argumentus, kuriuos pateikia komisijai, tačiau taip pat e, suteikti galimybę komisijai ir nacionaliniam parlamentui Mm, pak, pakal, atsižvelgti į tuos jų nacionalinius argumentus. Todėl aš e, pasiūlysiu, kad kiekviename nacionalinėme parlamente komisija aptartų savo um, spe, specifinių šaliai skirtų rekomendacijų projektą, jį pristatytų ir išklausytų diskusijas tarp pozicijos ko, koalicijos ir taip toliau. Um, vie, kiekviename nacionalinėme parlamente per plenarinę sesiją tai išklausytų. Be to, uh, Aš e, siūlyčiau nacionaliniam parlamentui e, suteikti galimybę kreiptis į komisiją, e, tai gali būti tam tikra ribota teisė ir dėl Europos semestro klausimų ir leisti susitarti tam tikroms valstybėms narėms dėl termino, per kurį jie įgyvendins 2022 m. strategiją numatytus tikslus. Speaker Ivo Oliveira. Labai ačiū. Toliau Ivo Oliveira iš Portugalijos Respublikos asamblėjos. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Dabar vyksta labai svarbi diskusija tarp parlamentų atstovų. Uh, Europa keičiasi. Europa yra susirūpinusi dėl ekonomikos augimo, užimtumo problemų, augimo sulėtėjimo, defliacijos. Dabar išgirdome, e, e, kad Junkeris paskelbė investicijų planą. E, kai kuriuose valstybėse narėse viešoji nuomonė visuomenė mano, kad reikėtų kitokios politikos, reikėtų geriau atsižvelgti į kasdieninį žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, Portugalijoje dabar yra didžiulis jaunimo nedarbas, jis vis didėja, vis gilėja skurdo rizika, kyla įvairių problemų susijusių ir su sveikatos apsauga. Ir taupimo politika iš tikrųjų padarė labai neigiamą socialinį poveikį. Uh, E, nuošalėje buvo palikta ištisa karta. E, jau dabar komisija e, rengia pasiūlymą, kaip būtų galima situaciją pakeisti, bet reikia dirbti sparčiau. Įgyvendinant strategiją 2020 reikėtų užtikrinti geresnį lėšų perskirstimą. Reikėtų suteikti vilties jaunai kartai ir užtikrinti, kad žmonės palankiau vertins ES. Ačiū. Dėkoju. Panas Džiurkovič iš Kroatijos parlamento. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardą, sako pirmininkas. Ačiū, pirmininkė. Taip, Jūs pavardę ištarėte teisingai. Ačiū už suteiktą žodį. Šiuo metu diskutuojame apie strategiją Europą 2020. Ši strategija turėtų būti peržiūrima per ateinančius metus, norint vertinti šios strategijos veiksmingumą. Iš tikrųjų, normalu e, peržiūrėti strategiją, nes E, daug kas keičiasi ir reikia prisitaikyti prie naujausių įvykių. Kalbant apie ekonomikos augimą e, ir stabilumą, e, tai svarbu pasakyti, kad būtina siekti finansinio konsolidavimo ir skatinti užimtumą. Labai svarbu gauti investicijų ir iš privataus sektoriaus. Taip pat vyriausybės turėtų elgtis proaktyviai, Bankai turi lėšų šiuo metu išduoda paskolas už labai nedidelės palūkanas. Vis dėlto bankai, vis dėlto ekonomika dar neatsigauna ir dėl to nekyla jokių abejonių, kad būtent ES ir valstybės narės čia turėtų prisijimti e, aktyvesnį vaidmenį ir taip pat e, jos turėtų skatinti sinergijos efektus. Dar norėčiau pabrėžti, kad aš tikiuosi, kad bus atlikta e, poreikių analizė bei sinergijos efekto e, potencialas. Turiu omeny, kad turėtumėm taip išnagrinėti Europos centrinio banko planą, o taip pat ir Junkerio planą. Tik tokiu būdu mes galime tikėtis gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū. Toliau Richard Jung, e, Prancūzijos senatas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes neturime daug priežasčių džiaugtis ir save sveikinti. Augimas yra silpnas, labai didelis nedarbas ir esame labai netoli defliacijos, kuris sukeltų dar didesnės problemas. Todėl turime stipriai reaguoti. Konjunktūra yra gera, e, kad naftos kainos mažos, e, palūkanų norma žema, ECB e vykdo politiką, kuri irgi yra palanki ir todėl turėtų mums pasisekti. Vienas svarbus elementas yra investicijų planas. 315 tūkstančių milijardų. Jeigu jisai bus įgyvendintas e, taip, kaip e, suplanuota ir lyginant su amerikiečių patirtimi, taip pat turėtų būti gerai. Turbūt reikėtų veikti greičiau. Negalime mėnesių mėnesius diskutuoti apie valdyseną, apie metodus. Tikroji problema yra ta, kaip atrinkti projektus ir pradėti juos įgyvendinti. Man atrodo, vienas iš tų elementų yra tai, kad šis investicijų planas turi pasitarnauti bendrijos, bendrai politikai, kuri prisideda prie e, bendros rinkos e, įgyvendinimo, čia turiu omenyje e, energetikos e, rinką, kitas politikas, kurios, kurios nėra tobulos. Ir visi turi pasistengti, tiek komisija, tiek valstybės narės, kad kuo greičiau būtų pradėtas įgyvendinti šis investicijų planas. Thank you. Next speaker, Ivana Maletič. Tol, ačiū. Toliau Ivana Maletič iš Europos parlamento. Dobar dan, zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam kolegę iš nacionalnih parlamenta. Į... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti mūsų kolegas iš nacionalinių parlamentų, o taip pat ir kolegas iš Europos parlamento. Tikrai e, labai e, įdomu padiskutuoti apie tai, e, kaip mums sekasi gyvendinti Europos strategijos 2020 tikslus. Ir kyla klausimas, ar iš tikrųjų mums pavyko pagerinti, pagerinti užimtumo situaciją, sumažinti skurdą, ar mums pavyko uh, padidinti aukštą kvalifikaciją turinčių gyventojų skaičių, ar mums pavyko užtikrinti geresnį atsinaunančio energijos šaltinių panaudojimą, ar mums pavyko pasiekti tikslą dėl tam tikro procento nuo BVP investavimo į uh, E, ekonomikos augimą, kyla ir štai koks klausimas. Ar Europos strategija 2020 buvo parengta remiantis tais tikslais, kurie yra nacionalinėse strategijose? yra būtina užtikrinti ryšį, abipusį ryšį tarp įvairių strategijų, norint jį sėkmingai gyvendinti. Europos semestro kontekste reikėtų e, e, naudotis ir konkrečiamis rekomendacijoms e, šalims, o taip pat ir koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių. Vis dėlto strateginiai dokumentai tarpusavį tikrai labai susiję. Sanglaudos ir žemės ūkio politika turėtų būti tarpusavį siejamos. Uh, E, jos yra gausiausiai finansuojamos iš ES biudžeto. Taip pat visą tai turėtų būti e, siema ir su Europos semestru, kitaip mums nepavyks pasiekti ekonomikos augimo ir užimtumo tikslų. Ačiū. Andrės Galazevski. Ačiū toliau Andrės Galasevski iš Lenkijos parlamento. Dziękuję, panie przewodniczący. Wiele lat temu przeżyliśmy fiasko strategii. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą metų mes konstatavome, kad Lisabono strategija patyrė fiasko. Na, o šiandien mes kalbame apie e, strategijos Europa 2020 peržiūrą. Ši strategija yra iš ties svarbus dokumentas. Vis dėlto e, šis dokumentas turėtų išlikti lankstus. Jeigu e, šis dokumentas nebus lankstus, tai nepavyks e, skatinti ekonomikos augimo. Svarbu nepamiršti strategijos tikslų. Aš manau, kad vis dėlto uh, strategiją turėtų renkti ne tik politikai, bet ir mokslininkai. Nepakanka į strategiją e, vien tik tais prirašyti visokių šūkių, gražių žodžių apie e, fiskalinę politiką, e, klimato politiką. Kila klausimas, kaip mums pavyksta priartėti prie tokių tikslų, kaip auga ekonomika, kaip kuriamos darbo vietos ir kada mums nepavyksta tokių tikslų įgyvendinti. ES turi savo biudžetą. Bet ES e, biudžetas, biudžetas sudaro e, valstybių narių BVP 1 procentas. Taigi daug kas priklauso ir nuo valstybių narių galimybių. ES biudžetas yra ribotas, galimybės finansuoti iš ES biudžeto taip pat yra ribotos. Dėl to E, lėšos turi būti panaudojamos prasmingai, norint sukurti tikrą pridatinę vertę. Yra ir daugiau elementų, kurių vertėtų nepamiršti. Tai yra, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimas – Taip pat e, e, reikia prisiminti, kad e, labai daug darbo vietų sukuria mažos bei vidutinės įmonės. Mes turėtume mažinti biurokratinės ir administracinės kliūtis, kurias tenka įveikti mažos bei vidutinės įmonės. Mes smulkėsiams verslininkams turėtumėm palengvinti gyvenimą, nes tokiu būdu mums pavyks sparčiau pasistumėti priekį. Portugal. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados dos Parlamentos Nacionais e. Dėkoju, ponios ir ponai, gerbiami kolegos iš nacionalinio parlamento. Anksčiau buvo minėta, kad viena iš ES strategijų yra sukurti kokybiškas darbo vietas ir gerai apmokamas darbo vietas. Tačiau e, šitie tikslai visiškai atitinka trojkos e, programos rezultatams. Kas įvyko Portugalijoje darbo rinkoje per pastaruosius trejus metus? Matėme, kad buvo prarasta šimtai tūkstančių darbo vietų. Ir e, darbo, darbo, nedarbas pasiekė tikrai istorinio e, lygio aukštumas. Dabar yra prastos e, darbo sudartys, prastos darbo vietos. Tiesiog nėra karjeros uh, galimybių, daugybė emigracijos. Manau, kad tikrai šokiruojantis yra tas faktas, kad Europos komisija 2002 metų 902 komunikate pasakė, kad reformos vykdytos Portugalijoje yra puikus efektyvių reformų rezultatas. Gerbiami parlamentarai, Prisiminkime, kad prieš 15 metų Europos valstybės narės siekė visiškai atsis, e, pašalinti skurdą ir pasiekti visišką užimtumą, o 2010 metais e, žinojome, kad Europoje, Europos ekonomika yra pati konkurencingiausia ir pažangiausia technologiškai pasaulyje. Tačiau nedarbas, e, nepaisant viso to, išaugo iki rekordiškų lygmen, ly, e, e aukštumų. 26 procentai nedarbo, iš jų daugybė e, jaunimo. Ir dėl išreguliuotos darbo rinkos nukentėjo daugybė e, žmonių. Po truputį nedarbas vis didėjo. Mums reikia politika, tą politiką e, pašalinti, mums reikia kitokių priemonių, kurios e, turėtų užtikrinti užimtumą ir socialinę įtraukti, suteikdami teisės darbuotojams ir žmogui e, teisę į darbą. Ačiū. Dabar e, žodis sutirijus e, Zanopolopolos iš Europos parlamento ir perdodu pirmininkavimą užimtumo komiteto pirmininkiai Anitai Ulfsprung. Gerbiamas pirmininkė, po Graikijos rinkimų visuomenės diskusijos pasikeitė. Graikija patyrė amerikietiško imperializmo pasiekmes. Tačiau neturėtume sudaryti tokios situacijos, kad žmonės būtų įstumti į skurdą, nepaisant didelio investicijų plano kurį parengė komisija ir e, komisijos pirmininkas Junkeris. Nes e, mūsų pasiekiama pažanga priklausys nuo nacionalinių reformų. Mažėjantis gyventojų skaičius visada yra bet kokio plano e, trūkumas. Mes turime E, užtikrinti, kaip sako Junkeris, kad e, taptume konkurencingi. Tačiau 2020-ųjų strategija reikš tik daugiau programų, daugiau memorandumų. Ir būtent todėl naujoji Graikijos vyriausybė nori e, dėrėtis. Mes turime šiek tiek atitrūkti nuo Europos Sąjungos uh, mes turime mm, užtikrinti, kad būtų uh, so, uh, monopolio socializacija. Dėkoju. Dabar ponas Karlo Kariri iš Italijos. Dėkoju. Turime pripažinti, kad ne, nebuvo pasiekta beveik nei vieno tikslo pagal ES 2020 strategiją. Tam yra daug priežasčių, tačiau reikėtų pripažinti, kad mm, kai kurios pagrindinės šios strategijos formuluotės klaidos, įgyvenimo klaidos e, buvo padarytos. Ir todėl šitarpinė peržiūra turbūt e, turėtų būti proga e, iš naujo apibriežti šią strategiją, kad galėtume e, susijęti šią strategiją ir Europos semestrą, kuris iki šiol buvo labai suskaidytas. Šia prasme turime progą dar sustiprinti Europos semestro tikslą, ypač jeigu norime rimtai siekti strategijos, kuri remtųsi investicijomis paremtų augimu. Europos Sąjungos 2020 strategijos turinys akivaizdžiai parodo, kad kai tikslai turi būti perkelti į veiksmus ir pritaikyti nacionaliniu lygiu, tai nepasiteisina. Todėl dabar atėjo laikas siekti didesnio ekonominio integravimo ir nusistatyti visos Europos tikslus, kurie būtų platesni nei nacionaliniai tikslai. Ir čia akivaizdu, kad pavyzdžiui infrastruktūros sritis pan-europinė infrastruktūra yra labai svarbus šio naujojo turinio tikslas? Šios strategijos valdysena, pavyzdžiui. Atvirasis metodas nepasiteisino. Kolegų vertinimas taip pat nepasiteisino. Todėl, kad yra didžiulė spraga tarp tokios strategi, tokio požiūrio ir stabilumo ir augimo pakto ir semestro. Todėl šią prasme labai svarbu pabandyti susijęti e, šis dvi programas ir svarbu, kad komisija galėtų daryti konkrečias nuorodas į pasie, padarytą pažangą ir pažangą, kurią reikia padaryti. Jeigu norime pakeisti turinį ir peržiūrėti valdyseną, reikėtų repozicionuoti šią strategiją atsižvelgiant į ES politiką. Yra didžiulis skirtumas tarp tų naujųjų taisyklių, kurios yra siūlomos Europos likmenyje, kurie siūlo Europos komisija ir ilgalaikių tikslų. Šie du lygmenys iki šiol yra labai nutolę vienas nuo kito. Ir šia prasme, peržiūrint valdyseną, repozicionuojant Europos strategijas, turėtume progą sustiprinti savo veiksmus, atnaujinant ekonominį augimą Europos lygmenyje. Ačiū. Uh, uh, Dėkoju, toliau kalbės ponia Gabriela Kretų iš Rumunijos. Dear colleagues, the goals can be good. Ačiū. Mėly kolegos, tikslai uh, gali būti ir labai gražus ir geri, bet visai kas kita yra, iš kur gauti finansavimą. Praėjusį kartą mes diskutavome apie tai, e, yra, koks yra pavojingas viešasis įsiskolinimas ir ką reikėtų daryti, kad valstybės nebeprisimtų daugiau įsiskolinimų. Taip pat e, mes bandėme e, rasti tinkamus sprendimus privačiam sektoriu, pavyzdžiui, kaip būtų galima steigti geresnės sąlygas įmonėms, kad jos gautų kreditus. Uh, Mes taip pat kalbėjome apie tai, kad yra gerosios skolos ir blogosios skolos. Taip pat e, kalbėjome apie tai, kad e, yra viešosios investicijos, kurios e, daro neigiamą poveikį viešajam biudžetui ir tos gerosios investicijos, kurios tarnavo kaip paskatos. Man atrodo, kad e, pati ideologija, kurią mes vadovaujamės, yra gera, bet e, yra daug silpnųjų pusių gyvendinime. Ir man kila klausimas, kodėl ES politikos kūrėjai e, neatsižvelgia į privataus sektoriaus investicijų svarbą, kodėl nekovojama su pajamų neligybė siekiant atgaivinti ekonomiką. Taip pat e, noriu pasakyti, kad didesnė paklausa iš karto atgyvintų pasitikėjimą finansų rinkomis. Taip pat e, e, tai padėtų atgaivinti pasitikėjimą vyriausybę bei demokratiškai išrinktais nacionaliniais parlamentais. Ačiū. Ačiū. Toliau panas Pirinski iš Bulgarijos. Jis yra Europos parlamento narys. Prašom. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, Baroso komisijos e, pareiškime, kuris pasirodė beveik prieš metus, 2014 m. kovo mėnesį, buvo aiškiai pažymėta, kad nors praeitie Europos Sąjunga buvo vedama į priekį e, įvairovės dėka, bet e, krizės metu e, situacija pasikeitė. Ypač kai pagilėjo krizė. Taip pat Europos komisija jau nurodė, kad ji plan strategijos peržiūrą, kad surenks uh, E, viešasias konsultacijas. 2015 metų pradžioje jau turėtų pasirodyti vidurio laikotarpio strategijos peržiūra reikalinga tikslams atnaujinti. Mane tikrai nustebino pono Katainen šiandien išsakyti žodžiai. Jis pareiškia, kad turi daug kitų įsipareigojimų, turi šiaip daug ko nuveikti ir dėl to komisija nori atidėti pasiūlymą dėl peršeros. Tai man visiškai neaišku, e, kaip komisija e, planuoja investicijų politiką. Dar neišsiaiškinusi, kaip likščiol yra įgyvendinama strategija ir kaip ją reikėtų pakeisti. Taip pat noriu pridurti, kad e, man atrodo, kad komisija prarado auksinę progą suderinti strategijos peržiūrą Europos parlamente su nacionaliniu parlamentu e, vykdoma nacionalinių programų siemų su šią strategiją peržiūrą. Man atrodo, kad tokiu būdu būtų buvę geriau koordinuojami veiksmai ir būtų tam tikros paskatos valstybėms narėms geriau gyvendinti antrąją strategijos dalį. Komisija savo pranešime iš tikrųjų kalba apie gilias problemas. Kalbama apie krizės e, socialinės pasiekmes, apie kitas problemas, tokias kaip visuomenės senėjimas. Ir tai taip pat turi įvairių pasiekmių užimtumui, socialiniams aspektams. Dar viena didžiulė problema yra socialinės neligybės didėjimas yra pastebimas didžiulis atotrukis tarp tų asmenų, kurie gauna didžiulės pajamas ir tų, kurie gauna žemiausias pajamas. Baigdamas norėčiau pridurti štai ką. Esu giliai įstikinęs, kad Junkerio komisija nelabai žino, ką ji daro, ką ji nori daryti. Komisija nori išspręsti problemas, ieškodama trumpalaikių sprendimų ir tiesiog mums demonstruodama, kad ji kažką daro. Ačiū. Thank you, Mr. Pirinsky. Uh, now I give the floor. Ačiū. Dabar Pervanš Perės. Šio, parla, šio parlamento norė. Dėkuoju, pirmininkė. Kadangi, kalbant apie Europos semestrą, uh, E, prisimenu, kad Aleksandras Švab kalbėjo apie vidaus rinkos iššūkius. Norėčiau pakalbėti apie aspektus, kurie dar nebuvo paminėti, kalbant apie Junkerio planą. Mes kalbame apie vidaus rinkos iššūkius, jie yra labai svarbus. Ilgalaikės e, investicijos gali, e, gali finansuoti ekolo, eko, ekologijos plėtrą. Pereima prie ekologinės veiklos. Ir mes nesame tinkamai apibrėžę šitos galimybės ir todėl labai gaila, kad kalbant apie, kad sprendimai, kuriuos priemėme dėl anglės e, dvideginio kainos, anglės emisijų kainos, nėra tinkamai gyvendinti. Taip pat e, labai svarbu, kad įgyvendinant Junkerio planą galėtume dalyvauti ir mes, nes e, kokia prasmė sulaukti masyvių investicijų į skaitmeninę ekonomiką, kai tokių investicijų nauda nenukeliaus pas plačią visuomenę, jo nepatirs plačioje visuomenė šitų investicijų naudos, nes Google, Facebook ir tokios kitos didžiosios įmonės pasinaudos tą naudą. Mes turime taip pat ryštingai spręsti mo, apmokestinimo to, tokių įmonių produktų apmokestinimo problemą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai iš Vokietijos parlamento, ponui Sarazan, už jo išreikštą paramą kai kuriems projektams, kurie mūsų galva labai svarbus, kalbant apie daug, didesnę demokratiją. Ir kaip nacionaliniai parlamentai galėtų tinksliau įgyveninti šaliai skirtas e, rekomendacijas. Dėkuoju. Thank you, Madam Perez. Uh, give... Dėkuoju, ponė Peres. Dabar žodį suteiksiu ponui Niofitu iš Kipro. Thank you. Floor is yours. Συζητάμε τους τρόπους για να βγούμε. Dėkuoju, pirmininkė mes um, ieškame būdų, kaip išsikapstyti iš recesijos. Ir sutarėme dėl vieno dalyko, kad geriausias būdas yra tai užtikrinti augimu. Be abejo, labai gerai girdėti apie 315 milijardų eurų investicijas ir apie Europos centrinį banką, e, tačiau baiminuosi, kad to net ir to nepakaks. Ekonominis augimas laisvoje ekonomikoje, e, tokioje kaip Europa, gali būti pasiektas tik tais užtikrinus kokybinės investicijas. Ir kartais berots pamirštame. Na, būtų gerai e, sužinoti, kokios yra tikrosios Europos problemos nes jau metų metus Europa praranda savo konkurencingumą e, kita, visam kitam pasauliui ir dabar prarado savo konkurencinį pranašumą. Dėl to e, taip trokštama investicijų. Mes turime e, patys tapti konkurencingimi, kad įtrauktume investicijas ir investuotojus. Pasižiūrėkime, su kokiamis problemomis susiduria Europos ekonomika esame baisiai įsiskolinę, senstame, mūsų gyventojų mažėja ir neturime daugybės energijos šaltinių ir rezervų, tad susidurime su e, stabilus energijos tiekimo problema ir taip pat e, mes e, į trečiasias šalis atiduodame savo darbo jėgą. Taip pat e, pasiliekame skaitmeninėje erdvėje. Turime spręsti šitas problemas iš esmės. Turime padidinti Europos pramonės konkurencingumą, nes kitaip daugybę metų mes taip ir kapanosimės nuosmukyje. Mano šalis turėjo labai e, griežtą korekcinę programą kaip mes grįšime prie ekonominio augimo. Nemanau, kad galima užtikrinti tvarų augimą ir plėtrą tik uh, užmetant daugiau skolų uh, valstybei. Aš manau, kad mes turime išlaikyti pusiausvirą prieš uh, padarydami pažangą. Toliau Europos parlamentaras iš, Portu, par, parlamentarė iš Portugalijos. Ačiū pirmininkė. Viena iš mūsų labiausiai e, jaudinančių problemų yra darbo vietų trūkumas. Pasižiūrėkime į komisijos tyrimus, į mano šalies tyrimą. Šita situacija taikoma ne tik Portugalijai. Pasižiūrėkime į darbuotojų skaičių. jų e, darbo vietų e, daugėja. Tačiau pasižiūrėkime ir į investicijų planą, kam jo reikia. Be abejo, investicija skatina ekonomiką. Tačiau galutinis tikslas yra žmogaus gerovė. Tad kaip mes prisidėsime prie e, žmonių gerovės? Mes matome, kad šiame plane nenumatytas, nenumatytas joks atsarginis variantas, kad užtikrintume, jog darbo vietos iš tiesų būtų kūriamos. Gerai, reikės investuoti į energetikos infrastruktūrą, į statybas. Tai bus didelės investicijos, kurios iš tikrųjų bus naudingos daugeliui privačių konsorciumų. Tačiau po visų šitų investicijų, ar bus e, nuolatinių darbo vietų, ar tai išspręs problemas žmonių, kurie neturi užtikrintų darbo vietų. Aš norėčiau atsakyti į šitos konkrečius klausimus. Gal, yra du sakiniai komisijos augimo, metinėje augimo ataskaitoje, kurie gali būti žlugdantis daugelį šalių. Tai komisija sako, kad mes turime investuoti į gerovės paslaugas. Tai jie sako, kad mes turėtume e, sukurti darbo vietų aktyvavimo paslaugas. Taigi, ką mes norime sukurti? Ar daugiau Mm, darbo vietų ar stažuot, vietų stažuotojams ir taip toliau. Kągi reiškia tos aktyvavimo paslaugos, ar jos išspręs nedarbo problemą? Šiandieną mes viską, ką padarėme, tai yra atleidome šimtus darbuotojų iš viešųjų institucijų, kurie, kuriuos pakeitė stažuotojai. Ir taip yra tik aštrinama nedarbo problema. Tuo pat metu yra didinama darbo nestabilumo problema. Taigi iš komisijos girdžiu štai ką. Bendruomenės bendrijos fondų niekada neturėtume naudoti socialiniams paslaugoms kurti. Kitas klausimas. Aš manau, kad negalima kištis į valstybių narių reikalus. Kolektyvinės sutartys skirtos apginti darbuotojams ir jų tikslas yra darbu, darbdaviams padėti. Tad kartais mes e, girdime gražius žodžius apie tai, kaip reikia apsaugoti kolektyvinės sutartys dėrybas, tačiau tuo pat metu raginama būti lankstiems. Tai reiškia, kad kolektyvinės dėrybos bus labai pralaidžios. Kieno interesus gino, gina e, komisija šiuo komunikatu? Dabar biudžeto komiteto pirmininkui suteiksiu žodį. Merci. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau įspėti, nesivaikyti tų chimerų. Ir čia galvoju apie Lisabono strategiją. Ji atrodė labai graži ir mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai plačių gestų patvirtino šią strategiją. Tačiau koks kontrastas tarp skelbė, skelbtų tikslų ir tų veiksmų, kuriuos atlieka dauguma vyriausybių. Pačios valstybės dabar kalba apie Europos 2020 strategiją ir įvairių skambių pranešimų, pavyzdžiui, ponas Katainen e, irgi minėjo, kad Junkerio planas padės sukurti daug darbo vietų, bet prisimenu, kad įvedę eurą, e, kalbėjome, kad Europa taps labiausiai klestinčia pasaulio vieta bet taip nėra. Svarbiausia problema yra Europos valdymas ir reikėtų sakyti to valdymo nebuvimas ir iš to kylantis nenuoseklumas bei skirtumai. Eurozona tapo pirmąją auką. Taigi, norėčiau padaryti du pastebėjimus. Šį rytą mes komiteto posėdėje kalbėjome apie neapmokėtas sąskaitas. Ir Europa dabar įsiskolina vis labiau ir labiau neapmokėdama sąskaitų, savo sąskaitų. Komisija tiesiog neturi iš kur jas apmokėti ir todėl auga skola. Kaip priversti vals, vyriausybės susivokti tokioje situa, situacijoje? Nes 2014 rudenį atsirado nelauktų išteklių, kaip mana iš dangaus, 5 milijardai eurų. Ir manėme, kad iš tų 5 milijardų galima bus apmokėti dalį sąskaitų. Bet vyriausybės nusprendė atsiimti tuos 5 milijardus optiškai ir optiškai pagerinti savo biudžetų situaciją. Bet sakau tik tai optiškai, apgaulingai, nes tos neapmokėtos komisijos sąskaitos yra ir jų vyriausybių sąskaitos. Nes ta bendra ES skola bus paskirstyta visoms valstybės, visų valstybių biudžetams. Kai dėl Europos 2020 strategijos vienas iš kalbėtojų, komisijos vicepirmininkas, atsiprašau, Lenkijos Europos reikalų komiteto pirmininkas sakė, kad valstybė, būtent valstybės narės atsakingos už savo augimą. Ir todėl mums reikia pasižiūrėti į tai, kaip harmonizuoti metodą, pagal kurį valstybių sąskaitos būtų uh, audituojamos ir tokiu būdu paaiškėtų, kokioje situacijoje Europos valstybiniai biudžetai iš tikrųjų yra. Ir tada nacionaliniai ministrai galėtų realiai pagalvoti, kaip atsižvelgianti realią, realią situaciją kovoti su nedarbu ir per mažų augimu. Baigiant, norėčiau pas, pasakyti kai ką ir apie nuosavus išteklius Mes išgirsime Monti grupės pasiūlymus, bet tai turbūt nebus pati, pats lengviausias procesas. Ir nieko mums nepavyks be nacionalinių parlamentų paramos. mes turime daug administracinių ir fiskalinių tradicijų kiekvienoje šalyje ir turbūt įvairiose šalise rezultatas nebus toks pat nepriklausomai nuo mokesčių. Ką tik kolegė kalbėjo apie anglies mokestį ir anglies mokestis renkamas prie ES sienų galbūt irgi galėtų būti vienas iš būdų, kaip pagerinti Europos biudžetą per nuosavus išteklius ir mažinant valstybių narių įmokas. Tai būtų vienas būdas, kaip išspręsti tą ilgalaikę nepakėtų sąskaitų problemą. Bet ekonominė politika bus sėkminga tik tuo met, jeigu bus sustiprinta ES valdysena. Labai ačiū. Toliau Kostas Mafridas iš Kipro, jis e, dirba Europos parlamente. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti Europos strategiją 2020. Šios strategijos turinys yra susijęs ne vien tik tais su vienu ekonominiu modeliu E, šios strategijos turinys nėra susijęs ir su kažkokiu vienu e, socialiniu modeliu. Šioje strategijoje kalbama ir apie ekonominius, ir apie socialinius modelius, jie siejami tarpusavyje. Taip pat e, noriu pabrėžti, kad e, strategija e, buvo parengta anksčiau, kai aplinkybės buvo kitokios. Dabar mūsų Europinėje šeimoje daug kas pasikeitė. Taip pat jau buvo sakyta, kad kol kas nepasiekti šios strategijos tikslai. Ir man kyla štai koks klausimas, ar kas nors mus gali užtikrinti, kad tikslai dėl socialinių bei ekonominių aspektų per artimiausius metus bus pasiekti? Na, ko gero, e, tuo tikrai nesame tikri. Ir štai mano klausimas. JAV anksčiau patyrė krizę negu kad mes. Tai kodėl dabar JAV situacija yra žymiai geresnė negu kad mūsų? Mes apie tai galime kalbėti valandų valandas. Bet e, galbūt e, paminėkime, kad JAV vykdė visai kitokią makroekonominę politiką. mes e, kažkaip tai einame JAF iš paskos. Dabar pereisiu prie e, Junkerio paskelbto investicijų plano. Akivaizdu, kad be e, finansavimo iš viešojo biudžeto mes negalėsime įveikti krizės. Tai yra akivaizdu, bet dar norėčiau pridurti ir štai ką. Kodėl kai kurios valstybės narės jaučiasi tokios desperatiškos? Ar tikrai dabar pats laikas uh, trojką palikti praeitie ir ją pakeisti ES institucijomis? Ar tikrai taip? Aiden Hayden uh, from Ireland. The floor is yours. Aiden, Aiden from, iš Airijos. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Jums už galimybę kalbėti šio klausimu. Aš manau, kad šita peržiūra yra tikrai labai laiku ir manau, kad vienas šios diskusijos aspektas tai susijęs su regionu. Ir šiandieną regi, strategija yra pritaikyta visiems ir neatsižvelgia į regionų skirtumus tarp valstybių narių. Uh, Todėl labai svar, tai yra labai svarbu, norint išvengti nevienodumų ne tarp e, regionų. Aš jau kalbėjau su daugeliu kolegų apie tai, jog e, Rumunijoje daug žemesnis vidutinis atlyginimas nei visur kitur ES. Taip, ES yra regioniai skirtumai, tačiau tai nėra pripažinta tekste. Taip pat aš manau, kad Europa 2020 strategija nebebus ne, nepadės pasiekti tikslų ir Dabar labai reikia pabrėžti partnerystę. Daug buvo kalbama apie tai, kad šita strategija nėra sėkminga, ypač skurdo mažinimo srityje. E, dabar daugiau žmonių gyvena skurde nei strategijos pradžioje. Todėl labai svarbu, kad mes toliau įsipareigotume jų siekti ir sumažinti skurdą labai rimtai Europos Sąjungoje. Dienos pabaigoje, kai kalbame apie e, skurdo mažinimą, tai matome, kad e, užimtumas lieka esminis dalykas ir tikrai nieks nebejoja, kad darbo vietų e, kūrimas yra geriausias būdas socialiniam įtraukimui. Ir plenarnėje sesijoje mes kalbėjome apie tai, kad mes turime analizuoti, kokie yra kokybiški darbai. ES kuriami. Tai, tai yra labai svarbu. Kai pasižiūrime į e, strategiją, matome, kad ten yra kalbama apie darbo vietų stabilumo skatinimą ir apie tai, kokią teigiamą įtaką tai e, daro. E, dabar kalbant apie investicijų strategiją, šis prie pirmininko Junkerio požiūris yra šiek tiek painus. E, jis pats pripažįsta, kad e, prioritetas būtų e, skiriamas būtent investuotojams ir atsižvelgiama į riziką, kurią jie patiria. Projektai yra atrenkami pelningumo pagrindu. Mes negalime. Mm, E, e, taip e, elgtis, nes manome, kad Europos strategijos turi būti tarpusavėje suderintos. Kai mes kalbame apie Europą 2020 strategiją, tai tikrai ji turi būti dalimi investicijų. Ir kai mes kalbame apie regionus, reikia atsižvelgti, jog visi įsipareigotų tam, jog e, būtų taikomos investicijų strategijos periferiniams Europos regionams. Ypatingai reikia dėmesio centre šių strategijų laikyti būtent darbo vietų kūrimą. E, darbai turi būti tvarus ir geros kokybės. Ačiū. Thank you. Uh, how figure... Dėkoju. Portugalijos atstovas. Dėkoju, pirmininkė. Jau šiandieną buvo paminėta, kad Europa gali eiti į priekį tik tuo atveju, jeigu bus pasitikėjimas. Pasitikėjimas gali e, išaukti tik tais, jeigu e, nebus e, už tai e, jokios kainos, nie, nieko už tai nereikės mokėti. Ir e, dabar matome, kad į socialinį ir užimtumo politiką negalima žiūrėti tik tais iš kaštų pusės. Reikia strateginių reformų darbo rinkoje ir užtikrinti geresnį socialinį teisingumą. Portugalija išgyvena didžiulį socialinio e, koregavimo laikotarpį, padarėme labai daug darbo reformų, viešo, viešo administravimo reformą ir kitaip nei jau buvo pasakyta E, nebuvo atleista nei vieno viešo administravimo at, e, sektoriaus atstovo. E, dabar matome teigiamų ženklų, dabar rodikliai didėja, mažėja nedarbas. Per koregavimo laikotarpį mes matėme, kad nedarbo lygis išaugo 18 procentų. Dabar Portugalijoje jis yra panašus į 2011 metų rodiklius. Ir mm, korekcinio laikotarpio pradžioje e, tas, tie skaičiai buvo aukštesni nei dabar. Dabar yra kūriamos naujos darbo vietos ir tai yra atitinkamai e, sprendimas. Be abejo, mes padarėme visą, ką galime, kad pagei, pa, pašalintume korekcinės programos neigiamą poveikį. E, to pagrindinis, pagrindinis tikslas buvo e, nepraleisti nei vieno Portugalo gyventojo. Mes kovojame su skurdu. Portugalija stengiasi dirbti subalansuotai ir prisimti atsakomybę. 2020 e, metų strategija yra labai svarbi galimybė Portugalijai. Mes manome, kad tai yra galimybė pasiūlyti geresnius ir tvaresnius sprendimus, padėsiančius Portugalijai likti konkurencingai, investuoti į žmonės ir verslumą, į infrastruktūrą, sukurti geresnį socialinį modelį. Taip pat reikia investuoti į profesinį mokymą. Tai labai svarbu, norint užtikrinti, kad žmonės grįžtų į darbo vietas. Profesinis mokymas kar, kartu su ne, užimtumo politika padės sukurti tokią Europą, kuri bus e, sažiningesnė ir solidaresnė. Jan, some... Dabar suteiksiu žodį Jan Sandrabik iš Čekijos. Paní předsedající, dámy a pánové, já... Pirmininkė, ponios ir ponai. Kaip ir ankstesni kalbėtojai, aš norėčiau kalbėti apie Junkerio investicinį planą. Mes apie jį kalbėjome ir ryte, kalbamės ir dabar. 315 milijardų eurų. biudžetą jį sudaro, tačiau 21 milijardas tik tais e, yra iš tikrųjų prieinamų ir keliolika kartų reikės padauginti šį skaičių ir kažkokiamis tai priemonėmis gausime tuos 315 milijardų. Ar tai įmanoma? Mūsų planai lygiai tokie pat ambicingi, kalbant apie aplinkosaugą. saugą ir apie investicijų poveikį aplinkai. Taip pat ambicingai remiame atsinaujinančius energijos išteklius, giname vartotojų teisės, darbuotojų teisės ir visos šios ambicijos sumažina mūsų konkurencingumą. E, lyginant su kitomis ekonomikomis, pavyzdžiui, Kinija. Mūsų ekonominė politika remiasi nuolatinio augimo savoka arba teisės į socialinę gerovę savoką. Pastaruoju metu pasigirsta pavojingų nuomonių, kurios prieštarauja mūsų tradicijoms, o būtent, kad skolas reikia sumokėti. Jeigu mes ignoruosime šį principą, tai kils pavojus Europos ateičiai. Dėkoju, kadangi komisarė Tyson negalėjo atvykti į šį posėdį. Mums liko šiek tiek laiko pasisakymams, todėl galėtumėm surenkti spontaniškų pasisakymų sesiją. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, nes dabar turime laiko tam. Tiesiog duokite ženklą, kad norite kalbėti. Elisa Ferreira. Eliza Ferreira, prašom. Thank you very much. I... Labai ačiū. Na, man atrodo, kad vykstanti diskusija iš ties svarbi, aktuali, bet manau, kad vis dėlto turėtumėm būti atsargus rinkdamiesi žodžius. Aš norėčiau į tai atkreipti dėmesį, nes krizės metu, taip pat ir po krizės Mes nuolat ir nuolat naudojame tokius žodžius kaip struktūrinės reformos, korekcijos, ekonomikos korekcijos, kurios palankios augimui, ekonomikos augimo ir užimtumo strategija, taip pat netgi ir strategija Europa 2020. Bet mes nebadiskutame apie e, e, turinį, tokių žodžių turinį. Jeigu mes norime e, palaikyti dialogą, užmėgsti dialogą, tai turime labai aiškiai suprasti, ką reiškia tie žodžiai. Kai kalbame apie e, Europą 2020, mes e, vis sakome, kad Valstybės narės turi daugiau investuoti tam, kad e, skatintų užimtumą ir taip toliau, bet valstybės narės neturi jokios veiksmų laisvės. Būtent tas rytis ir investuoti. Ir kas atsitinka? Ogi mes kalbam ir kalbam apie 2020, e, apie uh, ekonomikos augimui palankius pakeitimus, tačiau uh, realiame gyvenime valstybės narės nieko pakeisti negali. Ir tikrai turime būti be galo atsargus, kalbėdami apie konkrečiom šalim skirtas rekomendacijas. E, Europos komisija apie tai kalba su nacionaliniais parlamentais Europos parlamentu. Koks yra tų rekomendacijų turinys? mes, e, mūsų žodžiai turi atspindėti ir konkrečius skaičius. Jeigu yra sumažinamos investicijos moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, žaliai energijai, švietimui, visose kitose srityse, tai viskas taip negali tęstis. E, e, argumentuojant, kad tokie pakeitimai daromi siekiant įgyventinti strategiją 2020. Jeigu mes norime rimtai diskutuoti, turime tikrai labai atsargiai rinkti žodžius. Neturėtumėm pritarti koncepcijoms, kurios interpretuojamas labai įvairiai. Tai toks būtų mano komentaras ir siūlyčiau apie tai pamastyti ateityje. Ateityje turime labai aiškiai suprasti, apie ką mes kalbame. Taip pat pagalvokime apie tai, kokią veiksmų laisvę e, biudžetinę prasme e, turi tos valstybės narės e, po korekcijų, kai jos turi investuoti. Mes dabar kalbame apie naują Junkerio investicijų planą. Bet kaip būtų galima padėti labiausiai atsilikusiems ES regionams? Ar vis dėlto bus e, dėmesys skiriamas tik tais nerizikingiams projektams, nerizikinguose regionuose, juk dėl to atsiras dar didesnė neligybė. Tai toks būtų mano komentaras. Labai ačiū už tiktą galimybę pasisakyti. Thank you. Dėkoju. Nepanašu, kad dar kas nors prašė žodžio. Ponas, kurio, kuris sėdi prie 99 kortelės. Public uh, Chamber of Deputies, Czech Parliament. Uh, já bych ještě zde chtěl za... Labai norėčiau padėkoti uh, ir norėčiau reaguoti į tai, kas buvo daug kartų paminėta. Dauguma jūsų šiandieną sakėte, kad yra didelė, vis didėja spraga tarp turtingųjų ir skurdžiai gyvenančiųjų. Investicijos bū, turėtų būti skirtos naujoms darbo vietoms kurti, tačiau nepaisant pagal dabartinę statistiką, visgi žmonės iš skurdo neįsikapsto nepaisant gauto darbo. O investicijų planas turėtų užtikrinti augimą ir vystimasi. Nepaisant to, mano minėta problema neįsprendžia uh, E, skurdo problemos. E, reiktų šalinti e, spragą didėjantį atotrukį tarp turtingųjų ir neturtingųjų, nes mes turėtume rūpintis ekonomikos E, augimu ir infrastruktūros augimu, o tai galima padaryti tik tais tada, kai atitinkamai, atitinkamai žmonės e, yra pasiekę atitinkamą pragyvenimo lygmenį. Ir e, ekonomikos augimą pasiekti yra viena, tačiau kita, visai kita yra įspręsti nedarbo problemas. Dėkoju. Turėjome ilgą ir įdomią dieną, per kurią įdomiai padiskutavome. Dėkuoju visiems už pasisakymus, o dabar žodį norėčiau suteikti ponui Roberto Gualtieri, kuris yra ekonominių ir pinigų reikalų komiteto pirmininkas. Dabar jis e, pateiks savo išvadas apie mūsų visos dienos diskusijas. Prašom žodis jums. Dėkuoju, Marita. Pirmoji tarp parlamentinių diskusijų diena tikrai buvo be galo vaisinga. Ir dabar baigėsi. Turbūt dabar akivaizdu, kodėl e, tarp parlamentinis bendradarbiavimas yra reikalingas. Dabar galime jau užbaigti šias metodologinės diskusijas ir Todėl galėjome susitelkti ties esme ir su, surenkti esminės diskusijas apie aktualius ir tarpusavėje susijusius dalykus. Tai yra Europos semestrą, valdysenos sistemą, Europos 2020 strategiją ar ekonominė strategija siūloma komisijos 2015 metams yra tinkama, ar ji atliepia mūsų ilgalaikius tikslus ir ar reikia, atsižvelgianti dabartinę situaciją, peržiūrėti mūsų ilgalaikius tikslus. Ir galiausiai kalbėjome apie tai, ar mūsų valdysenos instrumentai yra tinkami, adekvatus, kad galėtume efektyviai vykdyti e- ekonominę politiką. Junkeris tai vadino net ir ekonominę vyriausybę. Tai yra labai svarbus klausimai, kurie yra tarpusavyje labai glaudžiai susiję. Žinoma, mes čia nesusirinkome, kad e, turėtume vienodą nuomonę apie visus šios klausimus, nuomonės išsiskyrė, tačiau apie faktus nuomonės nelabai galėtų išsiskirti, o faktai ir skaičiai yra akivaizdus. Kai kuriuos faktus pateikė vicepirmininkas Katainenas, jis sakė, kad daug iš Europos 2020 strategijos tikslų dar nėra pasiekta, ypač kalbant apie tokias rytis kaip užimtumas, vystimasis, skurdo mažinimas. Antra, man turbūt nereikia priminti skaičių apie nedarbą, apie investicijų spragą. 15 procentų sumažėj, investicijų sumažėjimas nuo 2008 iki 2014 metų. Nežinau, ar galima lyginti mūsų nedarbo lygį su Japonijos ir JAV darb, nedarbo lygiu. Taip pat po pasaulinės krizės, matydami savo BVP augimo kreivę, matome, kad po 2011-ųjų susilyginę buvom su JAV, o paskui vėl mūsų ištiko antroji recesija. Ir tada nuomonės išsiskyrė. Ir todėl manau, kad toks nuomonių išsiskirimas yra mūsų pačių savo primesta recesija. Todėl mes negalėjome susitarti dėl to, kokie, kokių, koko, kokie elementai iš to politinio, politinio derinio buvo netinkami, bet negalime neikti, kad rezultatas tikrai buvo nepatenkinamas tikslų nebuvo pasiekta ir todėl reikėjo iš naujo įvertinti tą politinį derinį. Ta ir bando padaryti dabar komisija. Mes, kaip parlamento nariai, visų pirma turėtume suvokti, ką, ką Junkeris mums kalbėjo. Jis atėjo pas mus ir pasakė, mes esame vyriausybė. Aš nenoriu kalbėti apie valdyseną. Kas ta valdysena? Aš kalbėsiu apie valdymą. Mes esame ekonominė valdžia ir mes turėtume pabandyti sumažinti, atsisakyti tų įvairiausių <laughs> santrumpo ir techninių žodžių ir viską, apie viską kalbėti paprastai. Jis siūlė kalbėti apie ekonominę strategiją. Dabar mes kaip parlamentarai turime išanalizuoti šį pasiūlymą ir jį sureaguoti. Tas pasiūlymas yra pakankamai paprastas. Ir mano galva, jis uh, numato pokyčius lyginant su praeitimi. Aišku, galbūt jo ir vieno nepakaks, bet pagal naują būdą išrinkta komisija mums siūlo ekonominės politikos pasiūlymą, tą žymųjį trikampį. Pirma, investicinis planas, nes investicijų spraga yra mūsų prioritetas – ir tai yra gerai. Antra, mums reikia pagreitinti struktūrinės reformas ir taip pat reikia siekti augimui palankesnio fiskalinio konsolidavimo. Tiek struktūrinių reformų, tiek fiskalinio kons konsolidavimo srityje. Ir taip pat naujai atsiradęs socialinis elementas – į kurį anksčiau nebuvo tinkamai atsižvelgta įgyvendinant ES ekonominę politiką. Taigi toks yra politinis pasiūlymas ir turime pripažinti, kad jeigu ir, ir kad tai yra labai geras pasiūlymas, kadangi jį galima apibūdinti mm, keliomis eilutėmis, nes jeigu politinį pasiūlymą reikia aiškinti dešimtyje puslapių, tai jau kažkas įtartina. Todėl man šis įvykis atrodo teigiamas ir remdamasis tuo, ką šiandien išgirdau, norėčiau šiek tiek pakomentuoti šiuos tris elementus trikampio elementus ir kaip mes galėtume bendradarbiauti, kad ši strategija taptų veiksmingesnė. Kadangi toks yra mūsų vaidmuo, mes ne, nesame vien tik stebėtojai, mes esame parlamentarai ir todėl turime įgyvendinti savo suverenų vaidmenį. O mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad ta strategija pasiteisins. kad ji bus kaip galima veiksmingesnė. Taigi, ką galėtume padaryti, kad ši strategija pasiteisintų? Pirmoji trikampio dalis yra tas investicijų planas. Aš čia matau du elementus pagal kuriuos galima būtų bendradarbiauti mums su nacionaliniais parlamentais. Mes būsime atsakingi už reglamento kūrimą, numatantį šį fondą, ir todėl reikėtų sustiprinti šio plano demokratinį atskaitomį atsakomybę už, už šį planą. Marita ir kiti stengiasi numatyti kaip galima didesnį atsakomybę už šį planą. Taip pat reikia išspręsti dar vieną jautrų klausimą, tai yra geografinės pusiausviros klausimą, nes šiame plane nėra kažkokios e, formulės, kaip pasiekti tą geografinį balansą. Taip pat reikia teikti prioritetą paneuropinėms investicijoms. Ir todėl labiau tikėtina, kad valstybės narės aktyviau dalyvaus šio plano įgyvendinime. Mes galime jums pažadėti siekti, kaip labiau subalansuoti šį planą, bet jūs savo ruoštų turėtumėte paraginti savo vyriausybės, kad šis planas būtų ne tik svertų politiką paskirstant ES pinigus, tačiau taip pat ir e, nacionaliniu kofinansavimu, nes dabar nes tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Rytoj galėsime pakalbėti konkrečiau, kaip galėtume patobulinti šį planą. Taip pat yra ir antrasis elementas, kuris, žinau, yra sudėtingesnis, dėl kurio bus sunkiau susitarti. Tai yra augimui palankus fiskalinis konsolidavimas – Aš asmeniškai manau, kad svarbu pripažinti štai ką. Jeigu šis planas, jeigu finansinis konsolidavimas nebus augimui palankus, tuomet jis tiesiog nevyks ir dar dės skola ir deficitas. Taigi ši savoka yra esminė šią formulę mes puikiai žinome, bet problema yra tame, ar mes sugebėsime vykdyti tikrą augimui palankę fiskalinę konsolidaciją. Labai džiaugiausi girdėdamas kalbas apie daugiau lankstumo, man atrodo, tai bus naudingas dalykas prisitaikant prie skintančios situacijos. Mes turime įvesti tam tikrą anticikliškumo elementą, tai yra numatyta taisyklėse. Svarbu priminti, kad komunikatas dėl lankstumo nekeičia taisyklių, tiesiog apibrėžia būdą, kaip įgyvendinti tai, kas yra taisyklėse. Atsakant kolegai iš Bundestago, kuris perspėja, kad nebūtų laužomos taisyklės, Noriu priminti, kad taisyklių netaikymas taip pat yra taisyklių pažeidimas, nes jeigu turime taisyklę numatančią, kad jeigu vyksta struktūrinė reforma, tuomet laikinai galima leisti nukrypti nuo vidutinio laikotarpio tikslų ir nebus taikomas reglamento penktas straipsnis, kuris iki šiol dar ir nebuvo taikytas jau metų metus, taigi galbūt taisyklė tada ir yra laužoma. Taigi mes sveikiname tai, kad komisija pagaliau bandys pilnai pritaikyti ir gyveninti tą taisyklę, o ne tik iš dalies. Kad ne tik tai pagal matricą, bet logiškai sekant ekonominio valdymo principus. That, uh, Taigi, kalbant e, apie e, e, naujas investicijos, investicijų taisyklės ir struktūrinės reformas, abu šie aspektai yra svarbus, norint užtikrinti fiskalinę konsolidaciją, kuri būtų palankia ekonominiam augimui. Aš pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie korekcijas, susi, biudžeto e, korekciją susijusią su investicijomis. Man atrodo, diskusijos šiuo klausimu dar e, ateis. Ir e, čia bus svarbu pasižiūrėti, kaip mes įgyvendinsime tokias taisyklės, nes tai turėtų skatinti augimą, taip pat turės poveikio ir ateinančių metų biudžetui. Tikrai taisyklę reikėtų pasinaudoti kiek įmanoma geriau, norint, kad nacionaliniai biudžetai būtų sutelkti e, ties augimu ir kad tuo pačiu metu mes pasiektumėm fiskalinės atsakomybės tikslus. Ir galiausiai dar vienas elementas susijęs su struktūrinėmis reformomis. Man atrodo, kad komunikate yra numatyta galimybė uh, E, išvengti e, rasti e, tinkamą pusiausvyrą tarp konvergencijos ir atsakomybės prisėmimo. Mums reikia daugiau konvergencijos. Aš tikrai džiaugiuosi Sarazinę pasiūlymais šioje srityje. E, daugeliu jos minčių apie e, šalims skirtas rekomendacijas aš pritariu. E, tos rekomendacijos tikrai turėtų būti labiau saistančios, bet tuo pačiu metu ir labiau lankščios. Įgyvendinant reformas reikia rasti tinkamą e, pusiausvyrą tarp konvergencijos ir politik, ekonominio politikų koordinavimo, bet antra vertus reiktų prisimti ir atsakomybę už įgyvendinamas reformas. Aišku, vyksta ir diskusijos apie tai, kas yra struktūrinės reformos, tai irgi yra svarbios diskusijos. Reformos irgi siemos su lankstumu su užimtumo skatinimu. Tokios reformos turėtų skatinti ir užimtumą, ne vien tik tais padėti sutaupyti valstybinių lėšų. Tai ateityje reikėtų ties tuo sutelkti dėmesį. Na ir galiausiai, jau artėjau prie išvados. Man atrodo, kad išgirdome daug naudingų komentarų apie tai, kaip susijęti e, e, mūsų diskusiją su strategijos 2020 gyventimu. Aš tikrai e, pritariu senatoriaus Gualtieri mintims. Europos strategija 2020 turėtų būti glaudžiau susijęta su dabartiniu ekonominiu semestru. Tikrai turėtumėm vengti šių dviejų uh, aspektų atskirimo. Tarp šių dviejų aspektų yra daug sąsajų, pavyzdžiui, valdymas, ekonominis valdymas. Tikrai komisija elgėsi išmintingai, siekdama įvykdyti strategijos peržiūrą. Dabar mes bandome nutiesti kelią naują ekonominį strategiją Ir tikiuosi, kad ekonomika pradės atsigauti gyventinant strategiją. Pakoregavus strategiją 2020 gali būti lengviau pasiekti jos tikslų. Aš Jums dėkoju už išties vaisingą diskusiją. Ačiū už Jūsų dalyvavimą. Ačiū už in, jūsų indėlį. Šiandien 7 val. pas mus į vakarienę atvyks komisaras Moskovičiai, atvyks komisijos pirmininkas Šulcas, pirmininkaujančios Latvijos atstovai. Rytoj vyks e, dar viena konferencija. Ji irgi. Na, o Kitose tarp parlamentinėse sustikimuose kalbėsime apie kitus svarbus klausimus. Labai ačiū už jūsų indėlį, sustiksime per vakarienę, o paskui sustiksime rytoj, kai vyks antroji šios tarp parlamentinės savaitės diena.